Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich eröffne die Mėly kolegos, norėčiau pradėti posėdį. Visų pirma, atsiprašau, kad vėluojame pradėti vyko koordinatorių posėdis, kurio nepavyko pabaigti punktualiai. Antra, noriu paklausti, ar pritarėte darbo tvarkiai? Trečiasis punktas pirmininko pranešimai. 13 klausimas išbrauktas, nes atitinkamo kolegos nėra. Toliau šiandien pradėsime posėdį po pietų vėliau, nes vyks plenarinė sesija. Toks informacinis dalykas. Ir trečia rytoj. Visi nuoširdžiai kviečiami į klausimus. Prašom atvykti ir dalyvauti. esu įstikinęs, kad bus labai įdomi diskusija po to, kai pranešimą padarys ponas Tajanis. Tikiuosi, kad visų atostogos buvo geros, palsėjote ir dabar galėsite energingai dirbti. Ketvirtas klausimas. Protokolo tvirtinimas. Ar turite pastabų dėl protokolo? Jeigu ne, protokolas bus laikytas patvirtintų. Toliau penktasis klausimas. Klausimas bendrijos naujovių politika besikeičiančiame pasaulyje. Noriu suteikti žodį ponui Vinkleriui. Vakar nenorėjome renkti posėdžio, todėl šiandien pirmiausia šį klausimą aptarsime. Pone Vinkleri, labai ačiū, pone pirminkė, kolegos. Šį klausimą iš tikrųjų atidėjome ir neturėjome pakankamai laiko, todėl turėjome pasiskubinti. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo prie pranešimo rengimo per įvairius dvišalius susitikimus. Iš viso pateikta 108 pakeitimai. Tai yra tokiam pranešimui pakankamai normalus skaičius. Turime užtikrinti, kad šis svarbus klausimas kad procesas nebūtų pernelyg sudėtingas. Norime, kad tekstas būtų pakankamai suprantamas. Todėl aš pasistengsiu supaprastinti, pasikalbėsiu su tais, kurie pateikė pakeitimus ir parengsime kompromisinius praneš... pakeitimus. Aš iš savo pusės taip pat esu pakeitęs, pateikęs pakeitimų kurie gimė po pirmojo keitimosi nuomonėmis komitete. Jose atsispindi kolegų išreikštos nuomonės. Pavyzdžiui, dėl finansavimo, dėl naujovių rodiklių, sinergijos tarp įvairių pagrindų programų ir struktūrinių fondų. Taip pat buvo keltas klausimas dėl aukšto lygio ekspertų grupės ir svarbiausių pagrindinių technologijų. Taip pat buvo kalbama apie pridėtinę vertę visuomeniai, kurią turi vadovautis e, naujovių politika. Na, aišku, gali kilti įvairių koordinavimo problemų tarp generalinių direktoratų. Taigi šiais klausimais aš pateikiau pakeitimų, kitų pakeitimų pateikė kolegos ir tikiuosi, kad e, kolegų nuomonės atsispindi tuose pakeitimuose. Aptarinėjau šį klausimą su pone Merkis, kuri norėjo kai ką išbraukti. Na, man atrodo, kad mums pavyks čia susitarti dėl šių dalykų. neturėtume, aiškiai, įsikabinę laikytis to, ką turime pramonėje, tačiau turime skatinti kūrybiškumą, kad būtų kūriamas naujovės ir kad būtų įtraukiamas jaunimas, jaunesni žmonės. Tai reiškia, kad reikia naujoviškoms idėjams reikia užtikrinti finansavimą, kad tos naujovės prasiskartų į rinką ir pramonę. Žinau, kad laiko turime nedaug, Todėl paprašysiu komisijos atstovą pasakyti, papasakoti šiek tiek apie grafiką. Ir ar jis liks toks kaip išliko, ar pavadinimas liks toks pats, ar pavadinsite visą tai naujovių platformą ar kažkaip panašiai. Galbūt taip pat galėtumėte pasakyti, ar generalinis direktoratas galės užtikrinti pakankamą koordinavimą tarp kitų direktoratų. Kaip veikia darbo grupė, galbūt galite papasakoti. Tai tiek mano įžangos. Ačiū. Labai ačiū. Pone Merkis. Thank you. First of all, I'd like to... Dėkuoju. Pirmiausia, Norėčiau padėkoti ponui Vinkleriui už jo bendradarbiavimą ir už gerą pranešimą. Tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad mums reikia struktūrinių pokyčių, mums reikia kitos visuomenės. Tai be abejo, mes norime kovoti su klimato kaitos padariniais, bet kodėl mes negalime kalbėti apie tvarę bendruomenę, ir todėl turime galvoti apie struktūrinius pokyčius. Šiame pranešime yra pabrėžta, kad naujovės yra reikalingos tam, kad būtų sukurta tvari visuomenė. Mano galva labai svarbu yra kalbėti ne vien apie ekonominę gražą, apie tai, kaip mūsų verslas galėtų pasipelnyti iš mūsų veiksmų. Tai be, be abejo yra svarbu. Tačiau daugiau dėmesio turime skirti aplinkosaugos ir socialiniams aspektams. Šiame pranešime labai aiškiai yra pasakyta, jog būtina sumažinti atotrukį tarp mokslinių tyrimų, naujovių ir rinkos, kadangi mums reikia tokių produktų, kuriuos mes galėtume parduoti e, rinkoje. Naujovės padėtų mums kurti žal, žalesnius produktus. Šio atotrukio mažinimas taip pat reiškia, kad turėsime aktyviau traukti piliečius į šį darbą. Naujovės gali taip pat padėti mums sukurti naujas darbo vietas bei skatinti mūsų žmonių kūrybiškumą. Tam, kad kurtume naujoves, mums reikia geresnės švietimo sistemos. Mums reikia tokios sistemos, kuris skatintų naujoves bei kūrybiškumą. Mes manome, jog mums reikia horizontalaus ir vertikalaus požiūrio, kuris sustiprintų valstybių narių regionų bendradarbiavimą. Taip pat svarbu nepamiršti ir apie institucijų glaudesnį bendradarbiavimą. Mes turime pagerinti horizontal, horizontalius klausimus komisijoje taip kad kiekvienas galėtų pagal savo išgalės prisidėti prie to, kaip mes galėtume geriausiai pasinaudoti naujovėmis. Ir baigdama norėčiau pabrėžti dar vieną svarbų dalyką. Žaliavos. Jų turime vis mažiau. Ir Todėl, galvodami apie naujas naujoves, apie inovacijas, turime nepamiršti, kad e, žaliav, e, žaliavinių medžiagų ateityje turėsime vis mažiau. Taigi aš norėčiau paraginti komisiją nepamiršti, kad naujovėms kurti e, mes irgi turime nepakankamai šaltinių. Kiitoksia puheenjohtaja. Dėkuoju pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti pono Vingleriui už tai, kad jis puikiai padirbėjo. Kai skaičiau šį pranešimą, aš beje puikiai e, žinau, kokiame kontekste jis buvo renktas, man pasirodė, kad e, aš galiu kai ką naujo pasakyti ir padėti komisijai geriau pasirengti šiam darbui. Man atrodo, kad šiame pranešime kalbama apie pernelik daug dalykų. Turime galvoti apie tai, kaip pakeitimais galima būtų patobulinti šį pranešimą. Nepamirškime apie tai, kad kai rengiamas koks nors pranešimas, mes labai dažnai pamirštame apie tai, kad e, tuo pat metu rengiama įvairių, daug įvairių kitų priemonių, kitų dokumentų. Turėtume galvoti ne apie save, bet apie Europą. Dar vienas dalykas, kuris atėjo mano galva. Praeitą savaitę Suomijoje vienas iš mūsų dienraščių paskelbė straipsnį apie Europos parlamento narį, kuris jų galva yra aktyviausias. Ir aktyv, jo aktyvumo apibūdinimas buvo labai paprastas. Jis tiesiog pateikė daugiausia pakeitimų. Taigi nepamirškime tai, kaip visuomenė vertina mūsų darbą. Ponas Vinkleris pateikė gerą pranešimą. Mes pateiksime pakeitim, pakeitimus, bet Teigdami šios pakeitimus turime suformuluoti juos taip, kad jie iš realiai patobulintų pranešimo tekstą. Nes man atrodo, kad kuo daugiau auklių, tuo labiau vaikas be galvos. Todėl turime pagalvoti apie tai, kaip galima būtų pakeitimais realiai patobulinti pono Vinklerio parinktą pranešimą. Aš iš esmės pritariu tam, ką jis, apie ką jis kalba savo pranešime. Danke, Herr Vorsitzender. Ich, uh... Ačiū, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti poną Vinklerį už visą šį iki šiol nuveiktą darbą. Dabar kas dėl inovacijų, tai visiškai pritariu tam, ką sakė ponė Merkės. Mums e, svarbiausias dalykas turi būti inovacijos, kurios e, sudarytų galimybės vykti socialiniam procesui. Taigi tas socialinis e, matmuo yra labai svarbus. Mes kartu su ponu Vinkleriu daug kalbėjomės, diskutavome ir dar taip pat norėčiau sureaguoti tai, ką sakė paskutinis kalbėtojas. Manau, kad e, dėl pakeitimų skaičiaus problemų neturėtų galbūt čia kilti. Taip, mano manimu, mes dar galime tam tikrais klausimais patobulinti pranešimą. Uh, ypač e, tose vietose, kur kalbama apie mažas vidutinės įmonės ir jų vaidmenį inovacijoms. Reikia kalbėti apie ekologiškas inovacijas. Pana Merkės apie tai jau kalbėjo. Taip pat reikėtų kalbėti apie žinių polius kurie taip pat padeda skatinti inovacijų procesą. Na ir dar vienas dalykas, siūlėme pakeitimų dėl patentų politikos. Patentai yra labai svarbus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Na ir dar norėčiau ponui Vinkleriui padėkoti už nuveiktą darbą. Pirmininkas, ponas Sakalas. Sukalas, atsiprašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pono Vinklerio pranešime yra pateikiama neblogų, labai netgi gerų pasiūlymų e, inovacijų srityje, kurie galėtų geriau atremti kylančius iššūkius. Dabar aš taip pat esu pateikęs pakeitimų labai svarbiais klausimais. Dabar jeigu pasižiūrėtume tris žinių sritis ir palygin, pasižiūrėtume, koks yra ryšys tarp inovacijų bei universitetų ir pramonės. Mes kartu su ponia Madurel pasisakome už tai, kad būtų kūriamos naujos inovacijų zonos aplink universitetų mokslinių tyrimų centrus. Šiandien Europoje maždaug daugiau nei 2000 tokių e, centrų e, veikia, tačiau tik tai keletas iš jų yra pasaulinio lygio centrai. Reikėtų skatinti tokių centrų plėtrą. Reikėtų skatinti ne vien tik tai mokslininkus dirbti šioje srityje, taip pat reikėtų ir investicijas skatinti. 70-ame pakeitime siūlau 10 procentų lėšų skirti inovacijoms. Na ir dar vienas svarbus dalykas skatinant inovacijas reikėtų daugiau dėmesio skirti žmogui. Žmogus yra visų šių pastangų centre ir būtent nuo žmogaus priklauso, ar pasieksime laukiamų rezultatų. Pirmininkas. Ačiū. Pone, pranešėjau, ar dar norite pasakyti? Ne. Atrodo, kad šią, šį klausimą baigsime. Taigi balandžio pabaigoje e, apie tai dar kalbėsime, o dabar pereikime prie balsavimo. Tikiuosi, kad turite balsavimo korteles. Aš dabar kaip tik išsitrauksiu savoje. Taigi, dabar siūlau pradėti. Pirmiausia, ponios Toja pranešimas. Balsavimo sąrašas gana ilgas. Taigi, pirmin. Prašau stebėti, kad nebūtų, balsuojama, nebūtų per daug balsuojančiųjų. Taigi 29 pakeitimas kas už? Prieš susilaiko patvirtinta. 30. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 31. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 32. Už? Prieš susilaiko patvirtintas. 33. Už? Prieš susilaiko patvirtintas. 34. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas 35 už, prieš susilaiko patvirtintas 36 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 37 už, prieš susilaiko patvirtintas 38 atkrenta 39 už, prieš susilaiko patvirtintas patvirtintas. 40 ir 41 identiški, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 42, kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 43 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 44 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 45 penktas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Kompromisas vienas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Tai reiškia, kad 46, 7, 8 atkrenta, 49 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 50. Kas už? prieš susilaiko patvirtintas. 51 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 52 už, prieš susilaiko patvirtintas. 53 už, prieš susilaiko patvirtintas. 54 už, prieš susilaiko atmestas. 55. Dvi dalis. Pirmoji dalis kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko atmestas. 56 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 57 už, prieš susilaiko patvirtintas. 58 už, prieš susilaiko patvirtintas. 59 už, prieš susilaiko, man atrodo, patvirtintas. Taip, 60 už, Norite patikrinti 59? Gerai, 59 elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Rezultatas štai patvirtinta. 60 kas už? Ar yra problemų? Kas atsitiko? Pone Madurel. Mano balsas buvo prieš. Dvidešimt prieš, bet tai nepakeičia galutinio rezultato. Šešiasdešimtas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šešiasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 62 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 63 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 64 Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 65 už. Prieš. Susilaiko atmestas. 66 kas už prieš susilaiko patvirtintas. Antras kompromisas kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 71 už, prieš susilaiko patvirtintas. 72 kas už, prieš susilaiko patvirtintas. 73 už, prieš susilaiko patvirtintas. 74 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 75 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 76 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 78 už, prieš susilaiko patvirtintas. 79 už prieš susilaiko patvirtintas. 80 už prieš susilaiko patvirtintas. 81 už prieš susilaiko patvirtintas. 82 už prieš susilaiko patvirtintas. 83 už prieš susilaiko patvirtintas. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 92 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 93 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas patvirtintas. 95 už. Ne, jis atkrenta. Toliau 96 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 97 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 98 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 29 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtasis, kas už, prieš, susilaiko atmestas, atmestas. Šimtas pirmas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. Šimtas antras, kas už, prieš atsiprašau, 103, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 104, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 105 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 106 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 107 kas už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 108, atsiprašau, 109, atkrenta 110, prieš, susilaiko, patvirtintas. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš, susilaiko atmestas. Ketvirtas kompromisas elektroniniu būdu patikrinsime. Prašom balsu. Ketvirtas A pakeitimas. Iš EPP frakcijos trimis balsais per daug. Balsavimas baigiamas. Dar plus ponos, ponios Marvel, Marvel balsas. Ketvirtas B kompromisas atkrenta. Panas Višesaris. Pirinkė ekrane rodoma tik tai E, kiek balsuota ir kiek už balsų, nematome viso vaizdo. Gal galite pataisyti kaip nors. At 29 plus 2, tai yra iš viso 31 ir 20 prieš. Mes turime du balsus, kurie, e, narių, kurie neatsinešė kortelių. Taigi šį klausimą baigiame. Toliau 116. Kas už? 116 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 117. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 118 už prieš susilaiko patvirtintas. 119 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 120 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 121 už, prieš, atmestas. Toliau konstatuojamosios dalis pirmasis pakeitimas pirmas pakeitimas. Kas už? Reikia patikrinti dėl 121. Taip, gerai. 121. Elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. 30 už 19 prieš. patvirtintas. Taigi pirmas pakeitimas už, prieš, Kas už pirmąjį pakeitimą, prašom aiškiai kelti rankas. Kas prieš? Atmestas. Antras pakeitimas. Kas už? Gerai, tikrinkime dėl pirmojo. Pradedame balsavimą. Balsavimas baigiamas. Dvidešimt septyni prieš dvidešimt. Patvirtinta. Taip, e, kolegas be kortelių taip pat balsavo už, tai patvirtintas šis pakeitimas. Antrasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko. Patvirtintas. Trečias atkrentas. Ketvirtas už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Penktas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmestas. Pradame balsuoti dėl penktojo, baigiame balsuoti. Atmestas. Aš buvau teisus. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. Septintas kas už? Prieš susilaiko atmestas. Aštuntas kas už. Prieš. Patikrinsime. Aštuntas pakeitimas, elektroninis balsavimas. Balsuojame. EPP turi vienu balsu per daug. Baigiame balsuoti dėl aštuntojo. Atmestas. Devintas, kas už? Prieš. Patvirtintas. Dešimtas, kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. Vienuoliktas, kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. Dvyliktas, kas už? Prieš susilaiko. Patvirtintas. 13 už, prieš, susilaiko patvirtintas 14 už, prieš, susilaiko patvirtintas 15 už, prieš, susilaiko patvirtintas 16 už, prieš, susilaiko patvirtintas 17 kas už prieš susilaiko. Tikriname 17 balsavimą elektroniniu būdu. EPP vienu balsu per daug. Gerai, baigiame balsuoti. Atmesta. 18 kas už. Prieš susilaiko patvirtintas, 19 už, prieš susilaiko atmestas, 20 kas už, prieš susilaiko atmestas, 21 už, prieš susilaiko atmestas, 22 Gerai, gerai, patikrinsime 21. EPP per daug balsų. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Vis tiek EPP vienu balsu per daug. Dabar gerai, baigiame balsuoti. Patvirtintas. 22. Kas už? 22. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 23. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 24. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 25. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 26. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas. 27. Už prieš susilaiko patvirtintas, 28 už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau pereiname prie Envy komiteto nuomonės. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Dar kartą. Kas už pirmąjį pakeitimą prieš, susilaiko patvirtintas antras, atkrenta trečias, kas už, prieš, susilaiko atmestas. Penktas pakeitimas paskutinis sakinys, kas už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas Ne, devintas, kas už, prieš susilaiko patvirtintas dešimtas, kas už, prieš susilaiko atmestas. Dėl dešimto elektroninis patikrinimas NV komiteto. EPP vienu balsu per daug. Gerai, baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas patvirtintas. Toliau penkioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Aštuonioliktas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Dvidešimtas už. Prieš susilaiko patvirtintas 21 atkrenta, 22 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 23 kas už, prieš susilaiko patvirtintas 24 atkrenta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigiamas. Vienu EPP balsų per daug. Taigi baigiame balsuoti. Patvirtintas. Labai ačiū. Sveikiname pranešėją. Toliau yra Lenos Ek parengtas pranešimas. Gal turėsime apsispręsti. Taigi, pirmasis, kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. Aplinkosaugos komiteto 11 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Trečiasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė pritarta. 37. Kas už? 37 ir 38 kartu dėl jų balsuojame, kas prieš, susilaikė, pritarta. 40 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 13 aplinkosaugos komiteto pakeitimas. A, atsiprašau, sako pirmininkas. 7 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 13 aplinkosaugos komiteto pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 41 pakeitimas su žodiniu pakeitimu. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 42 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 43 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Toliau pernėm NV16, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. Dešimtasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 52 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 11 kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septintasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Triliktasis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 56 pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis, kas už. A, antroji dalis atkrenta, sako pirmininkas, dėkoju. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Turime balsuoti dėl, 50, e, dėl 20 aplinkosaugos komiteto pakeitimo, dėl to, kad 56 pakeitimas buvo atmestas. Taip, taip, taip tai ir yra, sako pirmininkas, labai dėkoju. Turime balsuoti dėl aplinkosaugos 20 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl aplinkosaugos komiteto 20 pakeitimo. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Pritarta. Penkioliktasis pakeitimas. Ne, aplinkosaugos 22. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 16. pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Toliau 17. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 18. pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Šeš, šeštasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dvidešimtasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. Dvidešimt pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Ar reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus? Man atrodo, kad pritarta šiam pakeitimui, bet siūlyčiau balsuoti dėl 21 pakeitimo. Balsuojame. Pritarta. Aplinkosaugos antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, pritarta. Aplinkosaugos trečiasis e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaikė, NV ketvirtasis, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Penktasis kompromisas, kas už. Penktasis kompromisas, kas už, prieš, susilaikė pritarta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę. Manau, kad reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus dėl penktojo pakeitimo. Prašau balsuoti. No. One EPP too much. Vienu EPP balsu per daug. Puiku, dėkoju, baigime balsuoti ir šis pakeitimas yra patvirtintas. Toliau pereiname prie 34 pakeitimo. Kas už? Prieš. Susilaikę. Pritarta. Aplinkosaugos komiteto 8 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikę. Reikėtų pasitikrinti balsavimo rezultatus. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtintas šis pakeitimas. Aplinkosaugos devintasis pakeitimas iš dviejų dalių. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Antroji dalis, kas už, A, ne, pasitikrinsime balsavimo rezultatus dėl aplinkoskos komiteto devintojo pakeitimo pirmosios dalies. Prašau balsuoti. Patvirtinta ši dalis, atsiprašau. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta antroji dalis. Aplinkos saugos komiteto dešimtasis. Kas už? Prieš irgi pasitikrinsime balsavimo rezultatus. Dabar baigiamas balsavimas. Patvirtintas, o dabar pernėme prie galutinio balsavimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Ne?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 Sveikinu visus tuos dabar, kurie patikė pranešimus. Na ir dabar pereikime prie aštuntojo punkto. Už prieš susilaikė priimta. 39 atkrenta, 40 už prieš susilaiko priimta Devintas, kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. Dešimtas už. Prieš. Susilaiko pritarta. 41. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 11. Kas už? Prieš. Susilaiko pritarta. 12. Už. Prieš. Susilaiko pritarta. 13. Už prieš susilaiko pritarta. 42 už prieš susilaiko pritarta. 14 atkrenta, pirmasis kompromisas, kas už prieš susilaiko pritarta. 16 kas už prieš susilaiko pritarta. 17 už prieš susilaiko pritarta. 43 už prieš susilaiko atmesta. 18 už. 18 už. Dar kartą. 18 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Tikriname elektroniškai. 18 pakeitimas. Vėl dviem EPP balsais per daug. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Devynioliktas kas už prieš susilaikė pritarta. Dvidešimtas už prieš susilaikė priimta. 44. Už prieš susilaiko pritarta. 21 už, prieš, susilaiko, atmesta. 22 už, prieš, susilaiko, pritarta. 46, sako pirmininkas, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 47 už, prieš, susilaiko susilaiko pritarta. 48, kaip, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvidešimt ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Keturiasdešimt devintas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Dvidešimt penktas už prieš, susilaiko, pritarta. 50. Už, prieš, susilaiko, pritarta. 51. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 52 už, prieš, susilaiko, pritarta. 53. Kas už, prieš, susilaiko pritarta. 54 už, prieš susilaiko pritarta. 55 už, pritarta. 26 už, prieš susilaiko pritarta. 56 atkrenta, antrasis kompromisas kas už, prieš susilaiko pritarta Pritarta. 28 e, dvi dalis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko. Tikriname elektroniškai. Dėl pirmosios dalies 28 pakeitimo balsuojame. Vieno EPP balsų per daug. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę atmestą. Dėl 28 balsuojame, kas už. 58 atkrenta. Dvidešimt devintas dabar penkios iš viso dalys yra. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Trečioji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Patikriname dabar elektroniškai. Dėl ketvirtosios dalies balsuojame, balsavimas pradedamas. Vienu EPP noriu per, balsų per daug. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Penktoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 30 pakeitimas Vidalis, pirma dalis už. Pirmoji dalis už. Niekas nebalsuoja už. 31 dalis prieš kas. Tikriname elektroniškai. 30 pakeitimo pirmoji dalis. Pradedame balsavimą. Vieną papane balsų per daug. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 60 už, prieš, susilaiko, pritarta. 61 už, prieš, susilaiko, pritarta. Pone Mek. Dėl 59 pakeitimo sakoma, jeigu 30 patvirtintas, tai, bet tik viena dalis buvo patvirtinta 30 tai pakeitimo, buvo vienas pliusas, vienas minusas. Taip jau esame susidūrę su tokia problema, bet man buvo pasakyta, kad pirmoji dalis yra pagrindinė dalis. Ar pritarėte tam? Pone pranešėja, ar sutinkate su tuo? Gerai. 61 pakeitimas už prieš susilaikė, pritarta. 62 už, prieš, susilaiko, pritarta. 63 už, prieš, susilaiko, pritarta. 64 už, prieš, susilaikė, atmesta. 65 už, prieš, susilaiko. Atmesta. Kažkas negirdi vertimo? Ne, viskas gerai. 31 pakeitimas už. Prieš susilaiko pritarta. 66 už. Prieš susilaiko pritarta. 67 už prieš susilaiko atmesta. 32 už prieš susilaiko pritarta. 33 už prieš susilaiko pritarta. Pirmas pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 34 už prieš prieš, susilaiko, pritarta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. 35. Kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 36. Atkrenta. Trečiasis, kas už. Trečias pakeitimas už, prieš. Dar kartą. Trečias. Už, Ačiū. Dabar prieš. Susilaiko. Pritarta. 37 atkrenta. Toliau ketvirtas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Pritarta. Penktasis už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Šeštas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Septintas už. Prieš Susilaiko pritarta. Toliau dabar galutinis balsavimas, elektroniškai balsuojame, pradedame balsavimą. Dviem EPP balsais per daug. Vienu EPP balsu per daug. Ačiū. Balsavimas baigiamas. Pritarta. Ačiū. Sveikiname pranešėją. Toliau kitas balsavimas dėl kito dokumento. Mišel Rivasi ketvirtas už prieš susilaiko pritarta. Devinioliktas už prieš susilaiko pritarta. Penktas už prieš susilaiko pritarta. Dvidešimtas už prieš susilaiko pritarta. Dvidešimt pirmas už prieš susilaiko pritarta. 22 už, prieš, susilaiko atmesta. 23 už, prieš, susilaiko pritarta. 24 už, prieš, susilaiko pritarta. 25 už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštas, atk šeštas atkrenta, toliau 26 už, prieš, susilaiko, pritarta. Septintas už, prieš, susilaiko, pritarta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas dviem dalim balsuojam. Pirmoji dalis pirm, už, prieš, susilaiko pritarta. Antra dalis už, prieš, susilaiko atmesta. Devintas už, prieš, susilaiko pritarta. Dešimtas už, prieš, susilaiko pritarta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko pritarta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko pritarta. 28 už, prieš, susilaiko, pritarta. 13 už, prieš, susilaiko, pritarta. 14. 13, sako pirmininkas, už. 14 vis dėlto 14. Už, prieš, susilaiko, pritarta tikriname elektroniškai 14, dėl, balsuojame dėl 14 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Matome dabar rezultatus. Patvirtinta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. 15 už, prieš, susilaiko, pritarta. 16 už, prieš, susilaiko susilaiko, pritarta. Antras už, prieš. Patikrinkime elektroniškai. Antras pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Antrasis patvirtintas pakeitimas. Dabar 17. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, pritarta. Antra dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. 18 už. Atsiprašau, sako pirmininkas, kažkas kalba salėje be mikrofono. Atrodo, kad nebesigirdi vertimo į anglų kalbą. Pabandykime dar kartą. Ar dabar atsirado vertimas? Taip. Kolegos dabar mane jau supranta. Anglakalbiai kolegos. Čarlzai, ar girdi mane? Turiu klausimą dėl praėjusio balsavimo. Rezultatas buvo 17-16. Ar yra kolegų, kurie balsuoja be kortelių. Ar visi su kortelėmis tikrai balsuojate? Nes man atrodo, kad rezultatas būtų buvęs kitoks, jeigu būtume įskaičiuoti balsai tų, kurie be kortelių balsavo, tačiau netkreipė jūsų dėmesio į tai. Ačiū, kad atkreipėte mano dėmesį į tai. Aš darau prielaidą, jeigu nekeliate rankų, tai turite korteles. Kas neturi kortelių, turi man pranešti kiekvieną kartą balsuojant. Aš pats to patvirtinti negaliu. Jeigu balsuojate be kortelės, turite man pasakyti balsavimo metu, nes kitaip aš nesusitvarkysiu. Ar yra kitų problemų? Taip, norėčiau paprašyti sekretoriato pranešti, ar nepakankamai buvo suskaičiuota socialistų balsų per praėjusią balsavimą. Aš tą galiu pasakyti, kad nebuvo per daug socialistų balsų. O jūs norite sužinoti, ar buvo pakankamai socialistų balsų. Aš sakau, kad kai nevardinis balsavimas, mes tik tai žinome tik tai apie tai, kai frakcija turi per daug balsų. Bet tačiau nežinome, kada yra per mažai balsų. Tai yra labai svarbu. Mes tik tai sužinome apie tai, kai yra per daug balsų, o ne kai per mažai. Ir Čalzas visiškai teisus. Jeigu kas nors balsuojate be kortelės, turite pranešti apie tai kiekvieną kartą. Kitaip nieko neišeis. Pirmininkė, aš balsuoju be kortelės, tačiau a, prašau mane priskaičiuoti, jeigu Balsų skaičius netinkamas. Aš balsuoju be kortelės. Prašom mane priskaičiuoti. Turime turėti galvoje Čazo prieštaravimą ir turime būti atsargus. Taigi, trečias klausimas. 18 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta. Patikrinkime elektroniškai. Taip geriau bus 18 pakeitimas. Tikriname elektroniškai. Balsavimas pradedamas. Dviem EPP balsais per daug. <laughs> Galėtumėt savo balsus ar net kortelės socialistams perleisti. Ne, jokau, jūs sako pirmininkas. Balsavimas baigtas. 20, 30 ir ponia Madurel, jūs prieš ar už? Prieš. Kad ir kaip ten bebūtų, jūsų balsas nebėra svarbus, nes atmesta. Toliau trečias pakeitimas už, prieš, susilaiko, pritarta. Galutinis balsavimas dėl viso dokumento. Pradėkime balsavimą. Dabar EPP parlamentarai, nebūkit, nebalsuokite per nelik gausiai. E, balsavimas baigtas. Patvirtintas dokumentas. Sveikiname pranešėją. Na ir dabar pereikime prie pranešimo, kurį parengė Sajat Karim. Tai dar nėra paskutinis balsavimas. Dirbame greitai, tačiau ko gero nepakankamai dar. 54, 55 ir 203 vienu metu, kas už, prieš, susilaiko, pritarta. 55 ir 45, kas už. Nedaug prieš. Susilaiko atmestas 56 už. Norite patikrinti? 55 ir 45 elektroninis balsavimas. Dvidešimt už, dvidešimt aštuoni prieš, ponia Madurelį prieš, atmestas. Penkiasdešimt šeštas už, prieš, susilaiko, patvirtintas, penkiasdešimt septintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, Toliau 58, 9, 60, 150, 151 ir taip toliau. Blokas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 61. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Dalimis 62. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas. Antroji dalis. Kas už? prieš, susilaiko patvirtintas. Toliau, antras, trečias, ketvirtas, dvidešimt devintas kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 156 už, prieš, susilaiko patvirtintas. Penktas, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 67 už, prieš susilaiko patvirtintas 68 už, prieš susilaiko patvirtintas 69 už, prieš susilaiko patvirtintas 70 už, prieš susilaiko patvirtintas 21 už, prieš susilaiko patvirtintas 22 už, prieš susilaiko atmestas. Septyniasdešimt trečias už, prieš susilaiko patvirtintas. Šeštas, kas už? prieš susilaiko patvirtintas 74 už prieš susilaiko patvirtintas. Senešimt šeštas ir septintas kartu, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 78 už, prieš, susilaiko patvirtintas 79 už, prieš, susilaiko patvirtintas 8 už, prieš, susilaiko patvirtintas 80 už, prieš, susilaiko patvirtintas 9 už, prieš, susilaiko patvirtintas 81 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 82 ir kiti blokų, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 83 už, prieš, patikrinsime 83. Toliau 84. Kas už? Prieš. Aštuoniasdešimt ketvirtas. Kas už? Prieš. Reikia patikrinti. Aštuoniasdešimt ketvirtas. Toliau 85. Prieš susilaiko patvirtinta 10, kas už. Prieš susilaiko patvirtinta 86 už. Prieš susilaiko patvirtintas 11 už. Prieš susilaiko patvirtintas 87 už. Prieš susilaiko patvirtintas 90 už prieš susilaiko patvirtintas 91 už prieš susilaiko atmestas 92 už prieš susilaiko atmestas 24 už prieš susilaiko patvirtintas 96 už prieš susilaiko patvirtintas 27 už, prieš susilaiko patvirtintas 98 už, prieš susilaiko patvirtintas 12 už, prieš susilaiko patvirtintas 99 už, prieš Patikrinsime 99. Šimtasis ir šimtas pirmas kartu kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, šimtas antras už, prieš, susilaiko atmestas. 13. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 103. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 104. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 106. Už. Prieš. Susilaiko patvirtintas 107. Už prieš susilaiko patvirtintas. 108 už prieš susilaiko patvirtintas. 15 už prieš susilaiko patvirtintas patikrinsime 15 pakeitimas. Šimtas devintas, kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas vienuoliktas už. Prieš susilaiko patvirtintas. Šimtas dvyliktas už prieš susilaiko patvirtintas. Toliau 115 už prieš susilaiko patvirtintas 116. Tai yra 18 kas už prieš susilaiko patvirtintas 119. 42, 89 ir 89, 8 blokų kas už prieš susilaiko patvirtinta. 121 už. Šis atsiimtas pakeitimas. Ne, 121. Kas už 121? Prieš. Susilaiko patvirtintas. 123 už, prieš, susilaiko patvirtintas 17 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 124 už, prieš, susilaiko patvirtintas 18 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas atmestas, 19 už, prieš, susilaiko, atmestas, 20 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 126 už, prieš, susilaiko, patvirtintas, 127 už, prieš, susilaiko patvirtintas 21 už, prieš susilaiko atmestas 128 už, prieš susilaiko patvirtintas 129 atkrenta 130 antras sakinys Taigi, reikia balsuoti dėl viso 130, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 22 už, prieš, susilaiko atmestas. 23 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 132 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 133. Kas už? Prieš susilaiko patvirtintas. 134 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 135 6 už. Prieš susilaiko patvirtintas. 47. 52, 146, 7, kas už, prieš, susilaiko patvirtinti. 143 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 26 už, prieš, susilaiko patvirtintas 144 už, prieš susilaiko patvirtintas 148 už, prieš susilaiko patvirtintas 27 už, prieš susilaiko atmestas 28 už. Reikia patikrinti 27. Prašom. Atmestas. 28. Kas už? Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 152. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 157. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 158. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtintas. 159 už, prieš, susilaiko patvirtintas 160 už, prieš, susilaiko patvirtintas 161 už, prieš, susilaiko patvirtintas 32 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 33 atkrenta, 34 už, prieš, susilaiko atmestas, 35 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 36 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 163 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 164, man atrodo, toliau. 164, kas už? Šimtas šešimt septintas. šiokia tokia sumaištis, kai peršokėme nuo vieno pakeitimo prie kito, nes kai kurie atkrenta, nepakankamai greitai vertėjai spėja viską pasakyti, nes staiga jūs peršokate per dešimt pakeitimų, sunku suspėti paskui jūs. Tai ne tik mano problema, tai yra bendra problema. Socialistų koordinatoriai sako tą patį. man atrodo, reikia atsižvelgti jums į tai, kad kai peršokite per keletą pakeitimų, reikia šiek tiek lėčiau tai padaryti. Aš bandau kiekvieną kartą neskaityti visko, nes matote, kai viską yra ant ekrano. Jeigu norite, galiu ir paskaityti. Šiau galbūt geriau neskaityti, nes taip dar ilgiau užtruksime. No interpreters. Wonderful. Sollen wir es nochmal versuchen? Dar kartą, sako pirmininkas. Gentlemen. 167. Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas. 168.9 atkrenta, 170 kas už, prieš, susilaiko atkrenta, e, tai yra patvirtintas, 172.3 atkrenta, 174 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 171 papildomas kas už, prieš, susilaiko patvirtintas. 125 už, prieš, susilaiko patvirtintas 126 už, prieš, susilaiko patvirtintas 177 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 128 kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 129 už, prieš, susilaiko patvirtintas 180 už prieš susilaiko. Patikrinsime 180. Braslavimas pradedamas. Baigiamas. Atmestas. Šimtas aštuoniasdešimt pirmas atsiimtas, šimtas aštuoniasdešimt antras kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 183 už, prieš susilaiko atmestas 184 už, prieš susilaiko patvirtintas 38 už, prieš susilaiko patvirtintas 185 už, prieš susilaiko atmestas. 187. Atleiskite. 186 identiškas, dėl jo reikia balsuoti. 187 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 188 už, prieš, susilaiko, patvirtintas. 189 už, prieš, susilaiko patvirtintas 190 už, prieš susilaiko patikrinsime 190. Atmestas. 191. Kas už? Prieš susilaiko. Dar kartą 121 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 122 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 123 už, prieš, susilaiko, patvirtintas 124 identiškas, 125 už prieš susilaiko patvirtintas. 40. Na gerai, patikrinsime. 195. Baigiame balsuoti. Jis atmestas. 40. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaiko patvirtintas 41 už. Prieš? Susilaiko patvirtintas 126 už. Prieš? Susilaiko patvirtintas 42 už. Prieš? susilaiko patvirtintas. 197 už, prieš susilaiko patvirtintas. Gerai, patikrinsime. 197. Baigiame balsuoti. Taip, jis atmestas. 128 už, prieš, susilaiko. Patikrinsime dar kartą ir šitą. 198 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtintas 199 už. Prieš. Susilaiko atmesta 200 už. Prieš. Susilaiko atmesta 201 už prieš, susilaiko atmestas. 202 kas už, prieš, susilaiko atmestas. 204 už, 24 už, prieš, susilaiko patvirtintas. 205 už, prieš, susilaiko patvirtintas 206 už, prieš, kas prieš, susilaiko atmest, e, patvirtintas 207, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas 208, už, prieš, susilaiko patvirtintas. Pirmasis, kas už, prieš, susilaiko patvirtintas, 46 už, prieš, susilaiko atmestas, 48 už, prieš, susilaiko patvirtintas, 49 už, prieš, susilaiko patvirtintas 50 už, prieš susilaiko patvirtintas. Balsavimas gautinis balsuojame, balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Ačiū. Toliau panios Cavela nuomonė. Bitte sehr. Prašau, ponė Cevedė. Pone pirmininkė, aš kai ką norėčiau pasiūlyti. Socialistų frakcija norėtų tai pasiūlyti. Septintasis kompromisas. 4b. Jo prasmė nesikeis, tačiau formuluoti skambės kur kas geriau. Ir aš siūlyčiau jums, e, jums pritarti šiam pasiūlymui. Aš norėčiau, e, gal galėčiau perskaityti šį pakeitimą. Pirmingas. Geriau būtų tikriausiai perskaityti šį pakeitimą, kai prie jo konkrečiai prieisime. Taigi, pirm, pirmasis kompromisas, pirmojo pastrapė, kas už, prieš susilaikė, pritarta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Trečiasis kompromisas, kas už, atsiprašau, atsiprašau, septintasis pakeitimas. Septintasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta Septintasis pakeitimas atmestas. Trečiasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Penktasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Dvyliktasis pakeitimas. Kas už, Kas už 12 pakeitimą? 12 pakeitimas, kas prieš? Pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už? Kas prieš? Susilaikę. Pritarta. 22, 25, 27, 4 atkrinta, o dabar 7 kompromisas. Pone Cevelė, prašau. Žodis jums. Dėkoju, pirmininkė. Naujasis, e, naujo formuluotės skambėtų taip. Primena, jog lab, dabar vykstančios dėrybos yra labai svarbios dėl laisvosios prekybos e, erdvės ir ragina valstybės narės. Uh, e, siekti derinti savo pozicijas, atsižvelgiant į PPO darybų kontekstą. Taigi, ponė Cavela siūlo šią formuluotę kaip naujo kompromisą. Ar taip? Gerai. Ar visos kitos reakcijos tam neprieštarauja? Gerai. Tuomet mes balsuosime dėl naujojo septintojo kompromiso. Kas už? Kas už šią naują septintojo kompromiso formuluotę? Dėkoju, kad prieš susilaikę pritarta. Aštuntasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, pritarta. Dėkoju, Toliau balsuosime dėl kai kurių atskirų pakeitimų. Nemažai pakeitimų atkrito. Dabar balsuojame dėl 21 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Atmestas 26 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 28 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 31 pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. Pritarta. 32 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. 33 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Pritarta. Galutinis balsavimas. Balsuosim elektroniniu būdu. Prašau balsuoti. The result is clear. Okay. Balsavimas baigtas. Nuomonės projektas yra patvirtintas ir sveikinu ponę Sevelą. Ir dėkoju Jums už tai, kad Jūs sugebėjote e, susitarti dėl kompromisinių formuluočių. Puiku. Dabar periname prie kito darbo atvarkės punkto. Prie dvyliktojo darbo atvarkės punkto. Iš pradžių pasakiau, kad perėsime prie šešto, bet iš tikrųjų prie dvyliktojo. Taigi, dvyliktasis punktas yra susijęs su branduolinė energetika, o konkrečiau su Bulgarijos e, branduolinės elektrinės uždarimu. Norėčiau paprašyti tylos, tvarkos, tam, kad mūsų pranešėja, ponia Harms, galėtų pristatyti šį, šį dokumentą. Prašau, ponia. Dėkuoju, pirmininkė. Na, man atrodo, kad niekas iš tikrųjų nepaiso jūsų raginimo laikytis tvarkos. Taip, dabar galiu kalbėti. Na, aš pasistengsiu. Sako pirmininkas, pasistengsiu dar kartą paraginti kolegas, kad dabar galės kalbėti tik tai ponia Harms. Taip, šiandien mes svarstysime pakeitimus, kurie buvo pateikti dokumentui, kuriame kalbama apie Bulgarijos kozlodujos branduolinės elektrinės uždarimą. Ši elektrinė turi būti uždaryta, demontuota, remiant ES pagal Bulgarijos stojimo sutartį. Aš sugebėjau susitarti beveik dėl visų probleminių dalykų su šešėlinės pranešėjais, todėl dabar sutelksiu dėmesį tik tai į pagrindinius šio dokumento aspektus. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad mano frakcija yra visiškai įsitikinusi, kad e, yra puiku, kad e, Europos Sąjunga remia Kozlodujaus brandolinės elektrinės keturių blokų uždarimą. ES įsipareigojo sumokėti už šios elektrinės uždarimą. Briuselis iš tikrųjų skiria neįtin daug lėšų Bulgarijai ir manyčiau, kad Dabar mes galime atkreipti visuomenės dėmesį į tai, kad ES svariai vis dėlto, nepaisant nedidelės skirtos sumos, prisidėjo prie šios elektrinės uždarimo. Bulgarija gavo iš tikrųjų nemažai lėšų. Nuo 1999 iki 2003 e, metų buvo skirta 155 milijonų, nuo 2004 iki 2006 185 milijonų, o nuo 2007 iki 2009 ir 2009 um, metų buvo skirta 210 milijonų eurų. Taigi, kartu sudėjus, ES skyrė 550 uh, milijonų eurų Bulgarijai. Yra dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti ponas Ramsdolf, vienas iš šešėlinių pranešėjų, nenorėjo patikėti, kad e, ši suma 550 milijonų buvo išmokėta pagal stojimo sutartį. Mes šiandien kalbėsime ir po to balsuosime dėl papildomai skiriamų lėšų. Tai yra dėl tų lėšų, kurių mes neprivalome skirti pagal stojimo sutartį. Šios lėšos bus skirtos laikotarpį nuo 2010 iki 2013 metų. Ir bendra šios paramos suma sudarys 300 milijonų eurų. Bent jau tokia suma yra numatyta komisijos pasiūlyme. Ir man atrodo, kad tai yra tinkama suma. Iš jos, pagal komisijos pasiūlymą, 180 milijonų bus skirta eksploatav elektrinės eksploatavimo nutraukimui, o likusios lėšos papildomiams veiksmams. Nes, kaip žinia, reikia išmontuoti jau panaudoto kūro elementus Ir būtent šioje srityje Bulgarija ir susiduria su didžiausiais sunkumais. Aš e, atlikau panaudoto kūro saugojimo analizę. Bulgarija aiškiai pasisako už brandolinę energetiką. Tačiau reikėtų pasakyti, kad ji nesima visiškai jokių veiksmų tam, kad įspręstų aktyvių radio, radio, radioaktyviųjų atliekų saugojimo problemą. Ji visiškai nežino, kaip elgtis su apšvitintu kūru. Daug kas Bulgarijoje teigia, kad jų problemas jiems padeda spręsti Rusijo, o kaip žinia, Rusija apšitinto kūro kasetės perdirba ir atrodytų, kad kadangi viskas galiausiai nusėda Rusijoje, nereikėtų mums visiškai dėl to rūpintis. Penas Otingem, komisijos narys atsakingas už energetiką, apsilankė Bulgarijoje ir labai aiškiai pasakė, kad labai radioaktyvių atliekų perkelimas už ES ribų nėra šios problemos sprendimo būdas, kuris būtų primtinas komisijai. Ir panas Otingerė sakė, kad vienas iš jo prioritetinių projektų, jam einant uh, savo pareigas, būtų radioaktyvių atliekų saugojimas. Reikėtų pradėti atviras konsultacijas, jos beje jau, buvo, e, jau vyksta. Ir aš nekantriai laukiu, kol bus pateiktas atitinkamas direktyvos projektas. iš tikrųjų mes negalime dabar svarstyti lėšų, kuris bus e, skirtos Bulgarijai ir e, naujos direktyvos projekto. Aš manau, kad e, atėjo laikas Bulgarijai nutraukti dabartinę žalingą praktiką, sportuojant radioaktyvės atlikas už ES ribų ir pradėti galvoti apie tai, kaip jas galima būtų laidoti su komisija mes nesutrėmė tik dėl vieno dalyko. Ir jis yra susijęs būtent su apšvitinto kūro saugojimu. Aš asmeniškai manau, kad ši suma, kuri paskirta laikotarpį nuo 2010-2013 metų, tai yra 300 milijonų eurų, turėtų būti skirta būtent kozlodujos elektrinės uždarimui. Kol kas kalbama apie tai, kad tik 180 tai milijonų bus skirta konkrečiai uždarimo darbams. Manau, kad reikėtų šios sumos taip pat finansuoti ir išorinės saugyklos e, statybą. O visas kitas likusias lėšas aš siūlyčiau panaudoti tam, kad būtų statomos papildomos naujos panaudoto kūro saugyklos. Uh, Bulgarija galėtų iš tikrųjų parodyti pavyzdį ne tik ES šalims, bet ir Šveicarijai ir, bet ir, kit, ir kitoms, atsiprašau, ne ES šalims. Ir Šveicarija ir Švedija, pavyzdžiui, galėtų pasidalyti savo patirtimi šioje srityje. reikėtų realiai pradėti kalbėti apie tai, kada Bulgarija pagaliau pradės galvoti apie panaudoto kūro saugyklos statybą. O dabar norėčiau kreiptis į komisiją. Ar galėtumėt jums mums paaiškinti, kokia yra komisijos pozicija dėl saugyklų Bulgarijoje. Ką Jūs manote apie tai, kaip vyksta laikinų saugyklų e, statybos darbai ir ar šioms statyboms skirtos lėšos bus skirtos taip pat pagal suimo sutartį, ar tai bus papildomai skirtos lėšos? Dar du dalykai, kurie yra svarbus ir kuriuos aš svašiau su šėlins pranešėjais gal ilgai ir išsamei. Ir mums reikėtų taip pat, kad jūs kai ką mums paaiškintumėt dėl šių dalykų. Ar Bulgarijoje uh, sutriko elektros tiekimas po to, kai buvo uždaryta e, brandolinė elektrinė? Kaip taip gali būti, kad uždarius antrąjį ir pirmąjį ir antrąjį reaktorius Bulgarija vis dar labai daug elektros energijos eksportuoja? Ir taip pat norėčiau paklausti, ar tai, kad CO2 išmetimų kiekis Bulgarijoje pasaraisiais metais labai padidėjo, yra kiek nors susijęs su kosodujos elektrinės uždarimu. Tai tiek. O visais kitais klausimais mes ieškojom, siekime kompromiso. Ačiū. Du asmenys paprašė žodžio. Pirma, ponas Rubik. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti ir pasveikinti komisiją, todėl kad jų poziciją remia ir parlamentas. 2002 metais komisijos kompetencijai priklausė ir apsauga nuo pavojingų medžiagų. Na, o 2009 metais buvo imta kalbėti ir apie brandolinį kūrą. Čia dabar kalbame apie brandolinės elektrinės uždarimą, išmontavimą tam reikalingas teisinis pagrindas. Ir aišku, teisinis pagrindas reikalingas ir atliekų tvarkymui. Na, o Lisabono sutartyje būtent apie tai ir kalbama, būtent čia ir kalbama apie šią kompetenciją. Čia konkrečiai kalbama apie nesažiningos konkurencijos vengimą Europos Sąjungoje. Norėčiau padėkoti komisijai ir ypač komisarui Otingeriui už sprendimus, kurie buvo priimti ir kurie yra susiję su e, brandaliniu atliekų tvarkymo kontrolės sustiprinimu. Pane Hercog, ačiū. Trumpai du klausimai. Vienas klausimas yra tai, kad Bulgarijoje trūksta elektros ar ne. E, Bulgarijoje galbūt ir ne, bet vakarų Balkanuose tai tikrai ir problema kyla ne tik Bulgarijai, bet ir kaiminėms šalims. Aš manau, kad šis klausimas yra rimtas ir turime padėti toms šalims, nes kitaip ir e, uždarius Kozlodujos elektrinę tikrai trūksta elektros, regionui kyla didelės problemos, įskaitant mano šalį, nors ji yra toli nuo Kozlodujos. Tačiau e, pajėgumų tojame e, regione trūksta ir problema yra. Antras klausimas dėl turinio. 2006 metais Bulgarija nebuvo ES narė, kai daugia metis finansinis planas buvo sukurtas ir su šiuo faktu ir tai tenka susitaikyti. Todėl Bulgarija negalėjo būti narė. Visi įtrė komitete ir parlamente sutiko, kad vis dėlto tokia pati parama turi būti suteikta para Bulgarijai kaip ir kitoms dviems šalims - Lietuvai ir Slovakijai. Manau, kad iniciatyva labai gera, kai sutarėme, kad trys šalis su panašiamis problemomis turi būti su jomis tvarkomasi panašiai. Tačiau problema yra ta, kad 2006 metais, kai daugiametis finansinis planas buvo kuriamas, Bulgarija nebuvo narė ir šios eilutės nebuvo. Biudžeto prasme tai yra didžiausia problema. Todėl ITRE komitetas turi likti labai vieningas šiuo klausimu. Kodėl aš tai miniu? Atrodo, kad mes sutarėme. Tačiau aš kaip nuomonės rengėja dėl 11 metų biudžeto, laiške biudžeto komitetui pasakėme būtent apie tai, prašydami finansinių išteklių. Aš miniu tai todėl, kad šešėlinis pranešėjas dėl biudžeto iš žaliųjų partijos turi labai skirtingą nuomonę, kaip ir ponia Rebeka Harms. Todėl noriu paprašyti jūsų būti vieningiems. Jeigu prašome pinigų ir dėl to sudarėme, turime kitose pranešimuose atitinkamai taip pat elgtis nuosekliai. Šiuo metu aš noriu tai paminėti todėl, kad nebus labai lengva išlaikyti tą eilutę biudžeto komitete. Ne dėl kozlaudojaus, o dėl didelių problemų su daugia, daugiamečio finansinio plano peržiūra vidutinių laikotarpių. Todėl aš prašau Jūs, kad kai kalbame apie šį pranešimą, tos pačios e, linijos laikytis ir aptariant biudžeto pranešimo projektą. Tai yra labai svarbu. Ačiū. Ačiū. Šešėlinis pranešėjas, panas Tročiakas, paprašė žodžio. norėjau papildyti šiek tiek šias diskusijas. Aš remiu mm, Bulgariją ir manau, kad reikia palaikyti elektrinės, brandolinės elektrinės išmatavimo problemą. Atsiprašau klausimą. Mes Slovakijoje turime patirties e, uždarant e, brandolinės elektrinės ir žinome, kad e, elektrinių uždarimas kelia rimtų problemų. Mes daug į tai investavome. Čia taip pat kalbame apie didelės sumas. Galbūt čia daugiau dėmesio reikėtų skirti uždarimo saugumui. Uh, pats uždarimas elektrinės jau taip daug kainavo. Reikėtų galbūt dabar susikoncentruoti labiau saugumą. Europos Sąjungos skiriamos lėšos Bulgarijai atrodo pasiekia ne Bulgariją, o Rusiją galiausiai. Reikėtų atidžiai stebėti šią situaciją. Mes žinome, kad didžiuliai pinigai yra skiriami elektrinės brandolinė, brandolinės elektrinės išmontavimui. Ir reikėtų galbūt daugiau pastangų ir lėšų skirti galutinio saugojimo klausimui. Pirmininkas, dar turime du punktus darbo atvarkėje. Dabar žodį suteiksiu ponui Ročiafui, šešėliniam pranešėjui. Ačiū, ponia pirmininkė. Šiandien diskutuojame dėl šio pranešimo ir pakeitimų. Noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie konstruktyviai pažvelgė į šį klausimą ir patvirtina, kad reikia skirti papildomą finansinę paramą likusių reaktorių uždarimui. Ir šiaip e, sako štai, kad Bulgarijos branduolinis sektorius būtų remiamas, nes jis reikalingas padidinti energetiniam efektyvumui, atsinaujančios energijos panaudojimui ir modernizuoti energetikos sektoriui Bulgarijoje. Atminkime, kad Bulgarija uždarė keturis reaktorius, keturis blokus. Šie keturi blokai reiškia didžiulius e, nuostol, pajėgumų nuostolius ir ES paramos dėka iki 2009 metų vien tik tai energetikos efektyvumui ir taupimui buvo e, skirta daug pastangų, e, sutaupant trešdalį energijos ir ES parama turi tęstis. Kai blokai užda, buvo uždaryti, neturėjome energetinės krizės Dėl to, aišku, mes esame dėkingi Europos Sąjungai, nes jos pagalbos dėka mums pavyko išvengti elektros energijos trūkumo ir užbėgti krizai už akių. Nereikia nesakyti, kad jeigu tokia krizė būtų kilusi, mes būtume buvę priversti iš naujo paleisti tuos reaktorius ir stojimo sutartyje tokia sąlyga yra numatyta. Svarbiausia problema šiame komisijos pasiūlyme yra žaliųjų pozicija. Reikalavimas, kad 40 procentų papildomos finansinės paramos būtų skirta statyti laikiną saugyklą Mes tam nepritarėme. Viena dėl to, kad Bulgarija turi kitokią strategiją brandolinių atliekų tvarkymui. Tai yra darbų strategija, kuri yra gerai žinoma komisijai ir gerai žinoma visoms šalims, kurios yra pasirašusios radioaktyvių atliekų valdymo konvenciją. Pagal šią strategiją Bulgarija ketina perdirbti brandolinės atliekas ir laidoti labai radioaktyves atliekas. Po to, kai kuras bus perdirbtas, o tai negalima bus būti, būtų padaryti rytoj, bet, na, po netrumpo laiko. Tuo pat metu ES paramos dėka mes galėtume pastatyti laikinas saugyklas brandoliniams atliekoms su galimybė jas ten saugoti iki šimto metų. Būtent e, toks metodas yra pasirinktas ir atitinka mūsų poreikius ir mūsų partnerių iš ES poreikius. Ši finansinė parama taip pat bus panaudota statyti saugyklas mažo ir vidutinio radioaktyvumo atliekoms. O skirti 40 procentų šių pinigų dabar kažkam, ko mes ne neprašome ir kas nėra svarbu tų keturių reaktorių uždarimui. Tai tik tai užblokuos tą didžiulę pinigų sumą ilgam laikotarpiui tai nėra veiksminga, neproduktyvu, neturėtume kad tai, leisti, kad taip įvyktų. Ponas Brezina. Aš visiškai pritariu pranešėjai dėl aukštų standartų, kurie būtų taikomi brandolinių atliekų saugojimui ir saugumui. Kita vertus, aš šiek tiek esu nepatenkintas tuo, kad radioaktyvių atliekų saugojimas bus vykdomas Rusijos federacijoje. Juk galų gale, jeigu atliekos saugomos saugiai, tai yra nesvarbu, kur jos yra saugomos. Be to norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šalių kandidačių situaciją. Čekijos Respublika buvo vienintelė šalis, noriu Jums priminti, kuri buvo, nebuvo už brandulinės energetikos panaudojimą. Na, o dėja mūsų kolegos Slovakijoje naudojo brandolinę energiją. Taigi turiu pasakyti, kad sprendimas uždaryti brandolinės jėgainės buvo labiau politinis, o ne techninis. Ir aš nesuprantu, kodėl mums čia dabar reikia skūstis, kad Bulgarija eksportuoja elektros energiją. Turime spręsti klausimą dėl to, kad e, gaminant elektros energiją išskiriamas CO2. Ir tai yra didelė dalimi susiję su Kozlodujus jėgainės uždarimu. E, taip pat, naudodamasis progą, noriu padėkoti už labai svarbų e, pranešimą. Ir ilgai nekalbėsiu, tik tai tiek, kad tom trim valstybėm, kurios iš tikrųjų šiandieną turi labai didelę ne tik tais socialinę, ekonominę, bet ir politinę problemą, tikrai siūlyšim kitom valstybėm nepavydėti. Todėl, kad mes nuo 2001 metų kiekviena iš politinių partijų arba normaliai mąstantis žmogus turėjo ieškoti žodžių, kaip reikia paaiškinti arba kaip reikėjo paaiškinti tuos sprendimus, kurie buvo priimti. Jie yra iš tikrųjų teisingi, tačiau daugelis žmonių Tai nėra paprasta suprasti. Mes šiandieną Lietuvoje džiaugiamės, kad pas mus e, energetiniai resursai pabrango tik tai 15 procentų, o ne 40, kaip buvo prognozuojama praeitie. Ir aš manau, kad panaši situacija ir tose kitose dviejose valstybėse - Bulgarijoje ir Slovakijoje. E, iš tikrųjų, labai prituriu kai kuriuom pataisom, ypatingai kur eina kalba apie Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko vaidmenį eksploatacijos finansavime ir nutraukimo procese, Labai pritariu, kad iš tikrųjų audito rūmai turėtų šiais metais įsitraukti į programą ir patikrinti kai kurios dalykus. Taip pat, e, manau, labai yra svarbus klausimas, kurį iškėlė ir pranešėja, dėl brandolinių atliekų tvarkymo. Turbūt Europos komisija turėtų pateikti jo pasiūlymą, kaip ateityje mes su šitų klausimų e, tvarkysimės, nes tai yra vėl labai jautrus socialinis ir politinis klausimas. Šiandieną liktais Lietuva statosi savo atliekų saugyklą. Bulgarija irgi taip pat e, statosi atlikų saugyklą, bet aš manau, kad to e, ateityje nepakaks. Todėl būtų labai gerai, kad mes jau šitą klausimą pradėtume nagrinėti. Ir pritariu savo kolegijai, kuris sako, kad dėl šito klausimo mes turim būti vieningi, nes jis iš, e, finansiškai yra jautrus, bet politiškai yra žymiai jautresnis. Ačiū labai. Dėkuoju. Pone Harms. Prašyčiau kalbėti trumpai, trumpai apibendrinkite diskusiją. Taip, taip, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad galime tik tai apgalėstauti, kad jūs neleidot pasisakyti komisijos atstovui. Gal aš pirmą pasisakysiu, o po to komisijos atstovas galės tarti žodį. Gerai, gerai, tuomet aš dabar apibendrinsiu savo diskusiją. Pirmininkas, ne, gal komisijos atstovas pirmiausia turėtų pasisakyti. Prašau. Dėkuoju. Dėkuoju, panė pirmininkė. Na be abejo, mes su malonumu atsakysime į visus mums pateiktus klausimus. Na, finansavimo situacija yra štai tokia. Pagal stojimo sutartį mes turėjome teikti finansavimą iki 2009 metų. Lietuvai ir Slovakijai finansavimas buvo garantuotas iki 2013 metų. Jei mes norime, kad toks pat finansavimo režimas ir būtų taikomas Bulgarijoje, tuomet reikia pateikti atitinkamus pasiūlymus. Tik tai taip mes galėsime tęsti finansavimą iki 2013 metų. Iš esmės šis pasiūlymas ir su tuo ir yra susijęs. Antra. Mes daugiausia su pranešėjai nesutarėme dėl to, kaip reikėtų išleisti 120 milijonų eurų, kurie bus skirti Bulgarijai. Ar šios lėšos turėtų būti skirtos energijos efektyvumo priemonėms taikyti ar saugykloms statyti. Na, iš tikrųjų, yra šioks toks skirtumas tarp šio pasiūlymo ir pasiūlymo, kuris yra susijęs su radioaktyvių atliekų tvarkymu. Taip, yra dėl to, kad e, tam tikrų laikų mes patirime labai didelį spaudimą skirti daugiau lėšų Bulgarijai. Ir ponas Baroso, ir ponas Otingeris aiškiai pasakė, kad komisija ketina pateikti pasiūlymą jau iki dar iki šių metų pabaigos, kuris bus skirtas radioaktyvių atliekų tvarkymui Ir jame turėtų būti kalbama apie galutinių panaudotų kūro saugojimą. Šis klausimas šiuo metu yra išsamei svarstomas, atsižvelgiant į Koslodujaus elektrinę situaciją. Na, ar galima būtų nuspėti, koks bus galutinis pasiūlymas? Na, iš tikrųjų nežinau, be abejo. Tie, kas mano, kad reikia finansuoti galutinio saugojimo saugyklą, uh, teigia, kad tai iškraipys konkurenciją. Jie mūsų klausia, kodėl mes Bulgarijai sutikėme kažkokias ypatingas sąlygas. Ir mes manome, kad 120 milijonų reikia skirti energetiniam efektyvumui gerinti. Nepamirškime, kad Bulgarija prarado nemažai elektros gamybos pajėgumų. Ir ko, ko gero šie praradimai buvo kur kas didesni, nei mes galėtume sutaupyti, takydami e, e, energijos efektyvumo gernimo priemonės. Energe, Bulgarijos energetikos sistema reikia labai daug investicijų. Visiems yra žinoma, kad Bulgarija suvartoja labai daug elektros energijos, daugiau nei ES vidurkis. Taigi energijos taupimas yra labai aktuolus klausimas Bulgarijoje. Bulgarija patyrė e, energijos trūkumą, tačiau vis dėlto jį eksportuoja elektros energiją Antras svarbus dalykas yra tai, kad pajėgumo praradimai buvo kompensuojami naudojant tradicinius e, elektros energijos gamybos būdus, kurie išskiria labai daug CO2. Audito rūmai. Mes remiame audito rūmų pasiūlymą. Jie norėtų uh, atlikti Lietuvos, Slovakijos bei Bulgarijos e, e, auditą, o komisija paragino auditorumus taip pat atlikti ir e, Bornyčia projekto auditą. ir atsižvelgdami į šio auditų rezultatus mes prie, apsispręsime dėl tolesnio finansavimo. Na, baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes dėkojame poniai Harms už jos darbą, dėkojame e, jai už jos paramą ir vis dėlto manome, kad 120 milijonų eurų reikėtų skirti energijos taupimo priemonėms. Ypač atsižvelgianti tai, kad panašioms priemonėms taikyti Lietuvoje ir Slovakijoje mes skirsime lėšų iki 2013 metų. Taigi yra visiškai natūralu, kad mes norime pagal tokią patvarką finansuoti ir energijos taupimo priemonių taikymą Bulgarijoje. Pane Harms. Ačiū komisijai, kad Ji pateikė paaiškinimų. Taip, tikrai bendradarbiavimas su komisija buvo labai e, teigiamas. Mums buvo pateikta informacijos nemažai, buvo visi skaičiai reikalingi pateikti. Visų diskusijų metu komisija buvo labai e, aktyviai bendradarbiauti nusiteikusi. Tiesą sakant, esu šiek tiek pasipiktinusi netgi dėl to, kad visi mano, jog visiškai normalu yra tai, kad radioaktyvios atliekos yra siunčiamos iš ES į Rusiją šiuo atveju. Ir tai daroma visiškai neišsiaiškinus, kokios to gali būti pasiekmes visuomenės sveikatai bei aplinkai. Uh, visiškai pritariu ponui Otingeriui, kuris sako, kad taip tokia situacija tęstis negali. Ir čia norėčiau paskatinti kolegas iš Bulgarijos aktyviau pasidomėti šiuo klausimu, kad nesusidarytų tokia situacija, kai šias radioaktyves atlikas mums reikės susigražinti reikia prisimti atsakomybę. Radioaktyvios atliekos yra mūsų. Bulgarijoje, nepamirškime, buvo daug uždirbta iš atominės energijos. Ir reikėtų pasižiūrėti, koks galutinis bus jų saugojimas. Dabar paramos programa. Koslodujaus, Ignalinos ir Slovakijos elektrinės radioaktyvių atliekų tvarkymo tikslas yra užtikrinti visuomenės sveikatos ir aplinkosaugos tinkamus standartus. Jokių būdų nereikia leisti tokios situacijos, kai radioaktyvios atliekos atsiduria Rusijoje. Mes taip bijome priklausyti nuo Gazpromo dujų ir tuo pat metu visiškai nekreipiame dėmesio į šią sritį. Tai yra brandalinių atliekų saugojimo srityje mes esame visiškai priklausomi nuo Rusijos. Atrodo, kad Bulgarijoje tai nekelia jokių problemų. Tiek Bulgarijoje, tiek kitose valstybėse Rusijos operatoriai tiekia brandolinį kūrą, tvarko atliekas, Ar būtent to pagydauja naujos valstybės narės? Ar valstybės narės nori priklausyti nuo Gazpromo filialo, kuris užseima brandalinių atliekų tvarkymų? Šiuose valstybėse mes esame visiškai priklausomi nuo Rusijos ir aš nelabai suprantu tokios pozicijos, juk siekiama yra visiškos energetinės nepriklausomybės. Galiu tik tai palinkėti, kad ši direktyva bus tokia ambicinga, kaip kad ir diskusijos dėl saugumo. Diskusijų dėl saugumo metu buvo daug apie tai kalbama ir ponas Otingeris ypač savo klausimų metu pabrėžė saugumo aspektą. Pirmininkas. Ačiū. Dabar pereisime prie vidurio laikotarpio Europos programų pežiūros. Na ir suteiksime žodį pranešėjai. Ačiū, ponia pirmininkė. Pagrindinis komitetas yra užimtumo komitetas šiuo klausimu. Na, o mūsų prašoma pateikti nuomonę. Šioje nuomonėje turi atsispindėti šio komiteto požiūriai. Na, mes jau, jau padiskutavome šiek tiek e, šio klausimu ir reikės atsižvelgti išdėstas nuomonės. Susidurime su nemenkais iššūkiais, kai norime kurti tvarę ekonomiką, taip, kad būtų galima garantuoti ekonominę ir socialinę plėtrą, pažangą Čia priklauso tokie dalykai kaip naujovės, energetinis efektyvumas, tačiau taip pat turime atsakyti ir socialinius klausimus. Na, o iššūkiai, kurie, su kuriais šiuo metu susidurėme Europos Sąjungoje ir visame pasaulyje, tai yra ir klimato kaita, nedarbas, socialinė įtrauktis, išteklių trūkumai ir taip toliau. Taip pat turime spręsti tokius klausimus kaip konkurencingumo trūkumas ir panašiai. Taigi toks yra viso šio klausimo fonas, o mums reikia kurti darbo vietas su atitinkamomis darbuotojų teisėmis, turime didinti energetinį efektyvumą. Na ir panašiai neturime išleisti iš akių fakto, kad ES egzistuoja tam tikros pramonės šakos, kai kurios iš jų e, turi pakankamai žinių, kai kurios yra labai svarbios regionų ekonomikai. Taigi aš manau, kad turime siekti pusiausviros kai kalbame apie naujoves, viena vertus, ir kita vertus tos, tų pramonės šakių išlaikymui. Darbo vietas galima kurti didinant energetinį efektyvumą visose sektoriuose. Ir taupant energiją oro kondicionavimo, šaldymo, transporto geležinkelių srityse, visose pramonės šakose. Automobilių sektorėje, automobilių dalių gamyboje, informacinių technologijų srityje. Na, žinoma, reikia nepamiršti atsinaujančių šaltinių, tai nebūtinai turi reikšti, kad turime skatinti švarias technologijas. Taip, bet dar kartą norėčiau iškelti šį klausimą. Yra ir tokių pramonės šakų kaip tekstilės, drabužių, elektronikos, kurios tam tikrose regionuose yra labai svarbios. Nes uh, jos sukuria darbo vietas, ypač moterims labai dažnai. Ir atsižvelgti į tokios situacijos specifiškumą taip pat reikia. Aišku, reikia skatinti naujoves, tačiau turime apsaugoti ir esamas pramonės šakas, esamas darbo vietas. Taigi mums reikia atsižvelgti į šios visus iššūkius ir norėčiau išgirsti kolegų nuomonės šiais klausimais. Taip pat nepamirškime ir mažų bei vidutinių įmonių. Kaipgi mažos ir vidutinės įmonės gali būti paremtos, ypač kai kalbame apie naujoves, nes juk daugelis jų susiduria su finansiniais sunkumais, ypač kai kalba eina apie finansinės paramos iš ES pusė gavimo, pusės gavimą, nes e, kad gautum šią paramą reikia užsiimti didelę biurokratiją, yra daug įvairių sąlygų, pavyzdžiui, kofinansavimas. O mažoms ir vidutinėms įmonėms sunku skirti lėšų kofinansavimui. Taigi, darbo vietų kūrimas šiuo metu yra didelis iššūkis, su juo susidoroti nebus lengva. Būtent, kai kalbame apie naujų darbo vietų kūrimą ir senųjų išsaugojimą. Taigi, norėčiau įtraukti tokias idėjas į šią nuomonę. Taip pat norėčiau pasiūlyti Europos komisijai naujai pažvelgti į šiuos klausimus. naujai pažvelgti į mažų ir vidutinių įmonių rėmimą ir ES pramonės apsaugą. Rytoj taip pat apie tai diskutuosime. Na, o naujovės gali pateikti daug atsakymų iš šios iššūkius. Dėkoju, kad kalbėjote taip trumpai. kolegos, mūsų diskusija dėl tvaraus augimo, žalios ekonomikos ar mažai CO2 išskiriančios ekonomikos, dėl darbo vietų kūrimo e, yra kupina neiškių žodžių. Ir aišku, galime atsakyti į tai, kad į kritiką dėl 2020 metų strategijos, kad komisijos parengta strategija yra labai neaiški. ITRE komitetas turime kelti klausimą, kas yra didžiausios kliūtis mūsų pramoniai ateityje ir kaip ta pramonė galėtų laimėti iš pasaulinės konkurencijos, kurdama geresnės darbo vietas, naujas darbo vietas ir kurdama pagrindą klėstėjimo ateityje. Mes suprantame, kad ateityje energetikos šaltinių sumažės. Tačiau sumažės ir kitų išteklių. Metalo ir mineralų sunaudojimas pastaraisiais metais padidėjo 40-50 procentų, o Kinijoje daugiau kaip 300 procentų. Taigi, tam, reik, kad galėtume e, sutikti šios iššūkius, mums reikia restruktūrizuoti pramonę iš esmės ir ne tik sumažinti išteklių panaudojimą, bet ir tvariai naudoti tą, to, tos išteklius, kad visa pramonė galėtų būti plėtotis tvariai. Turime spręsti šios klausimus, skatinti naujoves, pan, daug, daugiau panaudoti antrinių žaliavų ir iš esmės turime dematerializuoti savo pramonę. Per trumpą laikotarpį turime daugiausia dėmesio skirti energetikos efektyvumui ir nenaudoti medžiagų, kurios išskiria daug CO2. Per ilgą laikotarpį turime restruktūrizuoti savo gamybą ir paslaugas, siekdami kuo mažiau sunaudoti išteklių. Ir šių pokyčių e, tempas e, reiškia, kad e, mes turime elgtis labai greitai. Turime pagalvoti, ką galime ES lygių daryti jau dabar. Daugelis sprendimų reikalauja pas, pastangų iš mokslininkų pusės. Na ir daug kas iš mūsų turime viską žvelgti kūrybiškiau. Turiu pasakyti, kad situacija, žvelgiant į ES programa, programas, rodo, kad e, neremiamos tokios struktūrinės permainos. turime perkurti tas esamas priemonės, kurti naujas priemonės. Pavyzdžiui, kodėl nepanaudojus ekologinių mokesčių, pavyzdžiui, statybos medžiagoms. Turime įtraukti mokslinio tyrimo institucijas ir bendrovės, e, kurios gali prisidėti prie technologinių platformų kūrimo, prie bendro poveikio aplinkai mažinimo. turime tai daryti kuo greičiau ir siekti sėkmės. Aš ketinu pateikti įvairių pakeitimų mano frakcijos vardu. E, Jose bus daug, mažiau neaiškių žodžių, bet bus konkretesnių pasiūlymų. Baigdamas noriu pasakyti, kad aš manau, kad tinkami sprendimai leis mums pirmiesiams restruktūrizuoti e, ekonomikas ir sukurti pagrindą darbo, darbo vietų augimui ir klėstėjimo ateityje. Merci, monsieur le président. Ačiū, pana Žadu. Manau, kad tai jau buvo pasakyta. Mūsų gamybos perimas į ekologinį gaminimą turi didžiulį potencialą. Štai dabar, jeigu pasižiūrėtume atsinaujinančios energijos sritį statybų sektorija arba transporto srityje, vienas milijonas eurų sukuria aštuonias darbo vietas. Šie sektoriai turi didelį užimtumo, da, naujų darbo vietų kūrimo potencialą. Taigi užimtumo potencialas yra labai didelis. Dabar kokiagi šiandien susiklostė situacija Europoje? Galbūt todėl, kad nepakankamai investuojama į tai. Šiuo metu susidurėme su dvigubu sunkumu. Viena vertus tradicinė pramonė išsikelia į trečiojo pasaulio šalis, na, o ateities pramonė taip pat keliasi į kitus pasaulio regionus. Manau, kad pranešimo svarbiausia dalykai turėtų būti tokie. Visiems šiems veikloms sektoriams reikėtų pakankamai stabilų pagrindą sukurti. Pakankamas teisinis pagrindas turi būti sukurtas. Štai pavyzdžiui, Prancūzijoje teisinis ir e, administracinis pagrindas yra labai nestabilus tam, kad būtų e, kuriama, kuriama tokia pramonės e, šaka. Reikėtų užtikrinti daugiau garantijų, suteikti daugiau garantijų šioms pramonėms šakoms 20-30 metų į priekį. Na ir mažoms vidutinėms įmonėms reikėtų parodyti, kaip galima būtų dalyvauti šiuose pramonės šakose. Štai pavyzdžiui, galima būtų pasakyti, kad e, štai tokia pramonės šaka ar tokia įmonė galėtų būti subrangovų ne automobilių srityje, o pavyzdžiui vėjo energijos srityje. Ir reikėtų galbūt e, nurodyti, kokios sritis geriausios būtų. Na ir štai dabar valstybėse narėse labai dažnai tradicinėse pramonės sritise darbuotojai praranda darbo vietas ir laukia, kol jiems bus pasiūlytos kitos darbo vietos. Reikėtų skatinti įmonės, bankrutuojančias, užsidarančias įmonės investuoti į ateities technologijos. Štai pavyzdžiui, perdirbimas, perdirbimo srityje galima būtų daug užimtumo, darbo vietos, prašau, sukurti. Ačiū. Baigsime dabar svarstyti šį darbo tvarkės punktą. Pirmininkas klausia, ar galime užtęsti šiek tiek posėdį. Klausimas skiriamas vertėjams. Taigi, pereisime prie paskutinio šio ryto darbo tvarkės punkto. Pranešėjas yra ponas Werner Langen. Klausimas yra naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos. – 2009 metų spalio 28 dieną buvo pateiktas pasiūlymas, aplinkosaugos komitetas šį klausimą nagrinėjo, tačiau kartu šį klausimą turi nagrinėti ir pramonės komitetas, todėl kad čia kalbama apie ekonominės pasiekmes bei pasiekmes mažoms vidutinėms, mažoms vidutinėms įmonėms. mano manimu, pasiekmių turėtų būti ir didelėms įmonėms. Visame pasaulyje 49,5 sunkiųjų transporto, milijonų sunkiųjų transporto priemonių pagaminta ir 10 milijonų lengvųjų komercinių transporto priemonių pagaminta yra. Kinijoje yra pagaminama 50 procentų visų pasaulio automobilių. Taigi Kinijos dalis čia yra daug didesnė negu kad Europos. Komisija parengė pasiūlymą, kuris remiasi 2000 metų spalio sprendimu. Mes visi žinome, kad buvo parengtas gana ambicingas pasiūlymas. Iki 2020 metų sumažinti 95 procentais teršalų. Na, o lengvųjų komercinių transporto priemonių, kurios neviršia 3,5 tonos, 10 procentų yra numatytas mažinimas. Taigi, trys iš viso kategorijos yra, tai būtų trečioji transporto priemonių kategorija. Komisija siūlo 1,175 gramų siūlo komisija. Ar čia reikalingos yra specialios taisyklės tam, kad būtų išlaikytas tas pats lygis? Aš manau, kad šio tipo transporto priemonėms reikalingas yra pereinamasis laikotarpis. Taip pat pateiktas pasiūlymas yra 135 gramų. Nuo 2020 metų siūloma taikyti šį kriterijų. Kol kas bent jau tikslas mūsų yra 175 gramai, e, dabar komisija nusistatė ambicingesnį tikslą, tai yra 135 gramus ir apie tai mums visiems reikia pa padiskutuoti. Kaip žinia, ši problema yra labai specifinė, todėl kad automobilių gamintojai gamina, pavyzdžiui, vien tik tai variklius, na, o kitas automobilių dalis gamina kiti gamintojai. Štai pavyzdžiui, vieni gamina kėbulus, kiti gamina variklius. Tai kasgi galiausiai turi būti atsakingas už CO2, e, išmetamo CO2 kiekį. Automobilių pramonė. siūlo kitokias vertės. Dabar kokiosgi būtų sankcijos, nuobaudos? mažoms transporto priemonėms, lengvosioms transporto priemonėms, lengvų, lengvosioms komercinėms transporto priemonėms siūlomos yra didesnės nuobaudos negu kad e, sunkvežimiams. Sunk... Aš tiesą sakant prieštarauju tokiam pasiūlymui, todėl kad nuo šių nuobaudų labiausiai nukentės mažos ir vidutinės įmonės ir taip automobiliai taps tik tai brangesni. Dabar superkreditai, kurios siūlo komisija. Na ir dar kit, išimtis yra siūloma ma, mažais kiekis gaminamiems automobiliams. Kaipgi reikėtų nustatyti tas vertes, kaip reikėtų pasielgti, ar procentus naudoti, ar kitokį sprendimą pasirinkti. Kovo 17 dieną vyko pirmosios diskusijos, buvo daug kritikuotos e, tos vertės, kurios yra nustatytos ilgalaikiam laikotarpiu. Taip pat buvo prašyta keisti 175 gramų tikslą Ir buvo kalbama taip pat apie greičio ribojimą, apie kontrolės priemonės. Na ir galiausiai galiu pasakyti, kad komisijos pasiūlymas yra nusibrėžęs tinkamą kryptį. Ačiū, kolegos. Taigi, penki dabar kalbėtojai paprašė žodžio, skiriam po vieną daugiausia dvi minutės, nes neturime daug laiko, taigi paprašysiu kalbėti, kaip manoma, trumpiau ponas Perilio e, šešėlinis pranešėjas. Dėkuoju. Dėkoju. Diskusijos vyks netrukus ir aš tikiuosi, kad jos galės pagilinti, patobulinti rengiamą tekstą, kuris yra labai labai svarbus. Agli obiettivi di lungo termine previsti dall'articolo 1, dove si fissa a partire dal 2020 un obiettivo di 135. Nuo 2000 20 metų tikslas būtų 135 gramai. Ir dabar šis straipsnis yra taikomas e, komercinėms transporto priemonėms. Na, be abejo. Reikėtų pagalvoti apie tai, ar būtų protinga taikyti labai konkrečius tikslus, CO2 išmetimo e, mažinimo normas komercinėms transporto priemonėms. Reikėtų išnagrinėti jos taikymą ilgesnėje perspektyvoje. Ketinama yra sugriežtinti normas Ir tam yra skirtas gan ilgas perinamasis laikotarpis. Ir aš manau, kad gal komisija turėtų iš naujo pagalvoti apie tuos tikslus, kuriuos jie nustatė iki 2020 metų. Nes nepamirškime, kad e, šios nustatytos normos paveiks be abejo rinką ir atitinkamai įtakos investicijas į automobilių gamybą. Manau, kad šį klausimą reikėtų išsamei svarstyti. Toliau, dar vienas dalykas, kuris mane neramina, tai yra aštuntasis straipsnis. Jame kalbama apie tai, kas bus tais atvejais, kai nustatyta išmetimo norma bus viršėjama. Aš konkrečiai kalbu apie baudas. Baudos dydis planuojamas būtų 95 eurai. Aš manau, kad baudos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į uh, baudas, kurios yra taikomos vairuot uh, įprasnėms transporto priemonėms. Pone Hall, dėkoju. Aš pirmiausia norėčiau pakomentuoti tai, ką pranešėjas pasakė apie mažas ir vidutinės įmonės. Aš manau, kad mes turime ypatingą dėmesį joms skirti Kiekvienas euras investuotas į e, CO2 e, e, furgonų išmetamų CO2 dydžiui mažinti, iš tikrųjų atitinka 1 eurą 40 centų investuota į E, duoda e, naudos, e, duodama nauda siekia euro 40 centų. Yra dar vienas dalykas, apie kurį buvo kalbama 2007 m. vasario mėnesį. Aš kalbu apie papildomas priemonės, kurios būtų skirtos tam, kad gamintojai lengviau prisitaikytų prie griežtesnių normų. Automobilių gamintojai įrodė, kad jie geba prisitaikyti kur kas sparčiau, nei buvo tikėtasi. Aš manau, kad tai yra puikus ženklas, puikus signalas. Ir jį turėtume atsižvelgti dabar, e, būtent dabar, kai svarstome e, komercinėms transporto priemonėms taikomas normas. Be abejo, komercinės transporto priemonės ir ypatingos transportos priemonės, kurios e, jos turi dirbti pagal tam tikrą grafiką, jų, jų uh, gabenamas e, krovinių svoris taip pat turėtų būti atitinkamų dydžio ir tai turime atsižvelgti, nustatydami konkretesnės normas šiems priemonėms. Antra vertus, e, nuo 2007 metų varikliai, pažiūrėjau, dizeliniai varikliai buvo labai patobulinti ir šios patobulinimus galima būtų pritaikyti gaminant mažesnius furgonus. Pastraisiais metais e, dizelinių automobilių sukeliami išmetimai buvo sumažinti 20 procentų. Į tai taip pat turėtume atsižvelgti. Galėtume taip pat pasidžiaugti ir tuo, kaip dabar yra plėtojami elektravaromi automobiliai ir elektra varomi e, komerciniai automobiliai tampa vis populiaresni, bent jau mano apygardoje. Ir uh, naudoti tokius automobilius, krovinius automobilius yra lengviau nei keleivin, e, keleivinės transporto priemonės, kadangi joms nereikia labai gerai išplėtotos infrastruktūros. Ir dar kartą norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu yra labai aiškiai nustatyti tikslus ir nustatyti labai aiškius terminus, iki kurių reikėtų juos pasiekti. Stručný, eh, já velmi souhlasím s panem Langenem, eh, to, co říká. Ponas Tošanovskis, šešėlinis pranešėjas, ačiū pirmininkė, aš visiškai pritariu Werneriui Langenui, kai jis sako, kad reikia būti budriems nereikėtų nusistatyti pernelyg ambicingų tikslų, pernelyg didelių verčių, e, nežinant, kokio tai turės poveikio stambiosioms struktūroms. E, taigi reikėtų galbūt e, gauti analitinių duomenų, pasilikti galbūt dabar šiuo metu daugiau didesnės veiksmų laisvės, palaukti duomenų ir pasižiūrėti, kaipgi galima bus elgtis toliau tiek automobilių sektorija, stambiųjų automobilių gamintojų sektorija, tiek mažų vidutinių įmonių srityje. Analitiniai duomenys yra čia svarbiausias dalykas, nes priemonių jų bus imtasi visose sektoriuose. Ačiū toliau, pana Žanu. Ačiū, ponė pirmininkė. Mane labai stebina, kad mes nepasimokėme iš diskusijų, kurios vyko dėl automobilių Europoje ir Europos parlamente. Šis sektorius patiria krizės pasiekmes ir dabar dėl laisvos prekybos susitarimo dabar turime dėrėtis dėl išimčių, tarkim, su Koreja, dėl CO2 emisijų. Jau dabar Europoje yra turima tokių strategijų, kurios nesiremia konkurencinga ir inovac, inovacinga pramonė. Kilus energetiniai ir socialiniai kriziai pamatėme, kad automobilių gamintojai pasiekė daug geresnių rezultatų, negu kad tikėjosi. Šiandien vėl pradedame viską iš naujo, sakome, kad inovacijų nėra, nereikia nusistatyti per nelik ambicingų tikslų, koks bus to poveikis. Automobilių gamintojai nuolat nesutinka nesutiko su socialinėmis, ekonominėmis sąlygomis. 2015-aisiais nustatytas tikslas 135 gramai ir 2020 metams 125 gramai yra realistiškas ir visiškai Europos pramonininkų pasiekiamas tikslas. Dėkuoju. Dėkuoju. Pane Markus. Dėkuoju pirminkė. Aš pritariu tam, ką kolega ką tik pasakė. Mes šiandien turime puikią galimybę ir manau, kad reglamentas vargu ar galėtų būti pakankamai ambicingas. Aš manau, kad lengviems transporto, komersinėms transporto priemonėms e, reikia nustatyti uh, perinamai laikotarpį ir tiesiog e, žengti toliau. Jau buvo minėta ne vieną kartą, kad automobilių gamybos pramonė geba kurti naujoves, geba prisitaikyti prie naujų reikalavimų. Man atrodo, kad mes iš tikrųjų rengėme šį reglamentą jau kiek pavėluotai, nes Kinija jau seniausiai mus aplenkė. Jos uh, turima rinkos dalis yra labai didelė. Ir mes mano, matome, kad Kinė gauna vis daugiau ir daugiau užsakymų. Turėtume iš to pasimokyti bei pasinaudoti naujovių potencialu, kuri turi automobilių gamybos pramonė. Taigi mums reikia daugiau naujovių, švaresnių automobilių. Ir turime ir toliau siekti šių labai ambicingų tikslų. Ir vieną dieną galiausiai turėsime švarę, švarius automobilius. Dėkoju, ponė Langė, pusę minutės galiu jums tik tai skirti. Dėkoju, pirmininkė, dėkoju jums už tai, kad mes vis dėlto galėjome trumpai svarstyti šį klausimą. Aš pateiksiu savo pranešimų projektą, kinumatito termino. Ir labai svarbu, kad buvo paminėta, jog reikia atsižvelgti į automobilių gamybos sektorių gebėjimą kurti naujoves. naujoves. Ir į tai aš atsižvelgsiu savo pranešime. Pirmkas dėkoju vertėjams, dėkoju visiems ir postis yra baigtas.